The sitting is resumed. And the next item. Posėdis atnaujinamas. Ir kitas darbo atvarkės punktas yra Eva Žolį pranešimas dėl antrojo AKR kotonų partnerystės susidarimo. Pirmasis kalbėtas pagal sąrašą yra ponia Žolį, bet nežinau, ar ji jau yra salėje. Jei ne, tai prašysime tuomet komisijos iš pradžių pasisakyti. Pone Žolį, ar jūs pasirengusi? Jei taip jums žodis. Ponas pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Kotonų e, susitarimo peržiūrėjimas mums leidžia pasvarsyti apie dabartinę krizę, kurią išgyvename - socialinę, ekonominę, finansinę, maisto produktų krizę, klimato kaitos ir taip pat skurdo įsigalėjimas, dominuojantis ekonomikos modelis, gyvenimo pobūdis, būdas. Visi šie e, klausimai tikrai parodė, kad jie turi savo ribas ir kad krizė tikrai yra gili ir reikia dabar persvartyti savo veikimo būdus radikaliai. Ir šitas pranešimo pasiūlymas šiandien jums pateiktiems pateiktas buvo vienbalsiai patvirtintas vystimosi komitete ir man regis tai yra pirmasis e, būtinas šio persvarstymo etapas. Pirmas dalykas, kurio reikia laikytis, tai yra darna. Socialinė komi ko politika ES žvejybos ir žemės ūkio politika turi būti vystama darniai, plėtojamos darniai, kad būtų galima kovoti su skurdu ir pakelti gyvenimo lygį visų. Apgailestauju, kad kol kas šiandien taip nėra. Priekyba tampa savitikslė ir netarnauja vystimosi politikai ir dėl to ES tiesiog paukoja E, skurstančias tautas daugia nacionalinių bendrovių, ant daugia nacionalinių bendrovių aukuro. Žemės ūkio klausimas yra labiausiai problematiškas ir dėja mažiausiai e, galbūt sprendžiamas AKR ir Europos partnerystėje. Kaimo sektorius sudaro daugiau negu 60, kaimo sektorio gyvena daugiau negu 60 procentų gyventojų ir ten yra tiek pat darbo vietų, tačiau dėja jį reikia keisti, reikia keisti mūsų veikimo būdą, kaip iš, išrauti skurdo šaknis, jeigu e, maisto politika netaps pri, prioritetinė. Ji turi būti prioritetinė mūsų vystimosi politikai. E, besivystančios šalis kartu su vietos žemdirbėjais užtikrino savo, turi užtikrinti savo mm, nepriklausomumą maisto produktų požiūrių. Deja, tam kyla grėsmė e, dėl vieno labai e, nerima keliančio reiškinio - žemės e, žemės plotų, žemės ūkio plotus įsigyja dėje užsienio bendrovės. Saudo Arabija, Kataro bendrovės yra įsigijusios besivystančių šalių tūkstančius hektarų. ES ir AKR valstybės turi spręsti šitą klausimą, nes jo nesprendžiant gali kilti konfliktai ir net dėl bado gali kilti didžiuliai maištai, nes uh, žmonėms atkertama prieiga prie tokių būtinų e, e, išteklių kaip žemė ir vanduo. Kitas klausimas, kuris man labai rūpi, yra e, mokestiniai rojai. Jų padariniai tikrai veikia besivystančias šalis ir jų ekonomiką. Finansiniai, nelegalus finansiniai srautai beveik dešimt kartų didesni negu mūsų ten siunčiama pagalba ir tai kenkia mūsų patikimumui. Pirmasis etapas būtų tikriausiai pasirašymas suvaržančio susitarimo, kurio būtų reikalavimo iš daugia nacionalinių bendrovių sumokėti savo mokesčius toms šalims, iš kur jos gauna pelną ir tokiu būdu padengtų galbūt tuos nuostolius, kurias patiria besivysančios šalis. Aš tikiuosi, aš paskatinu šią diskusiją, nes tikiuosi, kad demokratiškai peržiūrėsime šitą susitarimą, nes kol kas mūsų parlamentą dėl jo nebuvo kreiptasi. Ir EKR bei ES partnerystė turi būti sustiprinta. Ponas pirmininkė, komisarė, kolegos, aš tikiuosi, kad dėrybininkai įgyvendins jiems patikėtą misiją, kad sustiprintų šią partnerystę, ją pakeistų, kad ji būtų sėkminga ir jos E, rimtų tarnauti AKR tautoms. Ačiū. Ačiū. Pona Moreira. Ponas Moreira. Gerbimiai parlamento nariai, e, ponė komisarė, Tarptautinės prekybos komitetas, kuriam aš pirmininkauju, nusprendė išdėstyti savo poziciją dėl kotonų susitarimo peržiūros. Tam yra dvi priežastys. Visų pirma, dėl to, kad tarptautinė priekyba yra labai svarbus santykių tarp AKR ir ES elementas. Ir antra, dėl to, kad Kotonų susitarime atsirado ekonominės partnerystės susitikimų idėja. Iš esmės tai priekybos susitarimai. Būtent todėl mes ir nusprendėme prisidėti prie pranešimų šiuo klausimu. Savo pranešime mes išdėstėme kai kurį nerimą. Mums atrodo, kad į sprendimų prieimimą nėra pakankamai įtraukiami parlamentiniai, e, parlamentų organai. O tai yra nepaprastai svarbu, kalbant ir formuojant e, tarptautinės prekybos politiką. Komisijos narys Degucht, ponė pirmininkė, kolegos, aš labai džiaugiuosi jūsų susidomėjimu antrąją kotonų sustarimo peržiūrą. Atitinkami komitetai pateikė labai tikslę padėties analizę. Europos komisija, kaip ir visada, stengiasi informuoti Europos parlamentą apie paskutinius įvykius. Dėrybos įgavo pagreitį, artėja prie pabaigos. Ir ateinantis ambasadorių lygio sustikimas turės parodyti, kiek tos diskusijos yra vertingos. Tikimės, kad dėrybas galėsime baigti iki kovo, kaip ir numato kotonų susitarimas. Dabar keletas pastabų dėl pranešimo. Visų pirma, jis yra vertingas, nes akcentuoja stipres ES pozicijas. Visų pirma, dėl parlamentų e, galių stiprinimo, dėl kai kurių prekybos dalykų. Taip pat e, ta svarba, kurią teikiate klimato kaitai ir maisto saugai, mums yra visiškai suprantama ir jie atsispindės galutinėme rezultate. Pakalbėsiu apie keturis svarbius dalykus. Visų pirma, parlamentinė dimencija ir bendrosios parlamentinės asamblėjos vaidmuo. Komisija stengiasi sustiprinti parlamentinę dimenciją kotonų sustikime. Komisija nenori asamblėjos susilpninti, o atvirkščiai sustiprinti parlamentinės priežiūros ir kontrolės elementus. Mes turime užtikrinti, kad tarp kotonų institucijų ir e, bendros parlamentės asamblėjos būtų tinkama sinergija. Šioje atsirandančioje architektūroje reikia pripažinti, kad e, šį klausimą reikia spręsti su visomis suinteresuotomis šalimis. Tuo pat metu mes norėtume išgirsti daugiau iš parlamento pusės, kaip jie įsivaizduoja bendrosios parlamentinės asamblėjos veiklą besikeičiančioje aplinkoje. Turime užtikrinti ne tik sinergiją tarp parlamentų ir e, kotonų institucijų, bet ir modernizuoti kotonų nuostatas, nes dabartinis režimas jau paseno su vakar e, partneriais sutarėme, kad tęsime darybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų. Šiame kontekste komisija mano, kad nei politiškai naudinga, nei praktiškai įmanoma e, integruoti tokius prekybos režimus kaip GPS ir GPS plus į kotonų e, sustarimą nes tai yra autonomiški e, prekybos susitarimai. Jūsų pranešime jūs reiškite susirūpinimą, kad EPS susitarimų sudarimas gali kelti grėsmę AKR grupės vientisumui. Komisija galvoja atvirkščiai, kad tokių susitarimų sudarimas yra ne grėsmė, o galimybė. Mums reikia atsižvelgti į tikrovę, atspindėti ją kotonų susitarime, kad galėtume tinkamai siekti susitarimo tikslų. Tai nereiškia, kad mes skaldysime AKR grupę. Ir dauguma AKR partnerių su tuo sutinka. Dabar keletą žodžių apie sektorinės politikas, kurias jūs minite savo pranešime. Sutinkame, kad klimato kaita ir atsinaujinančios energetikos nuostatos, e, kurios jau yra įtrauktos į peržiūrą, yra labai svarbios. Taip pat maisto sauga ir regioninė dimensija yra labai svarbus elementai, lygiai taip pat kaip ir finansų reikalai. Gera valdysenė, remiantis devintojų kotonų sustarimo straipsnių, rengiamas naujas dokumentas dėl bendradarbiavimo mokesčių srityje. Tai taip pat atsispindi peržiūros procese. Todėl turiu pasakyti, kad mūsų tikslai yra tie patys kaip ir jūsų. Tai yra sukurti sąžiningas ir teisingas mokesčių sistemas, o taip pat skatinti e, besivystančių šalių partnerių dalyvavimą mokestiniuose procesuose. Na ir pagaliau jūsų pranešime minima, kad komisija nesikonsultavo su visa virtinė partnerių, pradėdama dėrybas dėl peržiūros. Sutinku, kad žvelgiant į atintį ir rengiant e, naują sustarimą po 2020 metų reikalingas platesnis konsultacijų procesas. Tai yra viena iš pamokų, kurios būtume pasimokę. Žodis ponui Prėda. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti ponę Žolį už e, parengtą pranešimą jo nuostatos yra labai svarbios užtikrinant, kad kotonus susitarimas lik ir toliau išliks e, svarbių prekybos instrumentų AKR šalims ir padės joms susidoroti su iškilusiais sunkumais. AKR šalis ekonominė krizė labai palėtė. Tas pats pasakytina ir apie maisto saugos problemą ir klimato kaitos iššūkius. Darybose Tuo pat metu iškyla ir kiti iššūkiai. Vienas iš jų yra bandymas regionalizuoti AKR šalių santykius su ES. Naujasis sustarimas turėtų turėti visas veiksmingo bendradarbiavimo uh, sudėtinės dalis ir turėtų prisidėti prie tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo. Aš esu parengęs penkis pakeitimus. Pavyzdžiui, 25 punkte reikėtų paminėti e, dirbamos žemės nusavybės problemą ir reikalauti, kad transnacionalinės e, kompanijos atvirai deklaruotų savo pelnus. Taip pat būtina aiškiai paminėti maisto saugos problemą, kad ji būtų atspindėta ES vystimosi politikoje. Ir 31 punkte e, išdėstama vizija, kuri nesutampa su EPP frakcijos nuomonė. Ponas Dezir. Pirmininkė komisarė, kolegos, savo ruoštų norėčiau pasveikinti ponę Žolį dėl šio pranešimo, dėl jos nuveikto darbo, dėl to, kad jį atsižvelgia į socialistų ir demokratų grupės pasiūlymus. Net jeigu mes ir kitų pakeitimų dar pateikėme, tačiau mes pripažįstame, kad rezoliucijoje jį kai ką ir įtraukė iš mūsų pasiūlymų. Partnerystė tarp AKR ir ES yra istorinis įsipareigojimas, turi savo specifiką ir jos nereikia banalizuoti. Uh, net jeigu dėl kažko reikia prisitaikyti, pavyzdžiui, prie pasaulio priekybos organizacijos taisyklių. Ši partnerystė mūsų matymu išsaugo darną visų ES politikų skripčių, budžeto, socialinės politikos, pol, e, kryptis suderina su maisto saugas, su demokratijos, žmogaus teisų reikalavimais įgyvendinamais AKR šalise. Tai modelis, tai yra instrumentas padedantis kartu su šiomis šalimis kurti tvarę plėtrą. Taip pat reikia atsižvelgti naujas, naujus elementus atsiradusius per penkerius metus - kova su klimato kaita, technologijų perkelimas, e, pagalba vystimuose, atsinaujančio energinio šaltiniui, kova dėl e, maisto saugumo, akcentas didesnis turi būti dedamas dėl į, į būtent maisto uh, suverenumo klausimą, į kovą su uh, mokestiniais rojus. Visą tai mes pripažįstame. Noriu du punktus pabrėžti. Prekyba. Dėl įgyvendinant progresyviai partnerystės susitarimus, kai kurie kotonų e, susitarimo aspektai e, išnyksta. Tačiau mes norime šiame susitarime pabrėžti, kad komercinės nuostatos, kurios yra palankios AKR šalims, neturi būti mažiau palankios negu kitų susitarimų šalims. Reikia numatyti perinamasias sistemas ir panašiai visą tai traukti kotonų sustarimą. Be to, dėl integracijos, turime pas, migracijos tai yra, turime apsaugoti migrantų teises ir neturime pritarti tranzit sistemams, kurios uh, leidžia migrantų tranzitą į šalis, kurios ne, negina migrantų teisių. Ponas Mišel, prašau, dvi minutės. Ponas komisarė, taip pat aš norėčiau savo ruoštų pasveikinti ponę Žolį dėl jos pranešimo, dėl to tikslumo, griežtumo jos atliktos analizės, dėl jos atitikimo faktams. Antrasis kotonų sutarimo peržiūrėjimas turi sustiprinti Lomė e, principus ir taip pat sustiprinti AKR šalių na, solidarumą. Šita vystimosi politika taip pat turi būti, vystimos politikos nuostatos taip pat turi garantuota šio sustarimu. Na, sustarimo peržiūro turi taip pat būti susijusi su parlamento, mūsų šalių partnerių parlamentų prerogatyvomis. Tai sudėtingas uždavinys, tačiau mes vis tik tai turime aktyvuoti kažkaip tuos parlamentus. Mes turime pareikšti šitą at, atvirai šitą lūkestį mūsų šalims partneriams, kad jos taps aktyvesnis kai kurios starimo. E, kai kurios šalis narės galėtų tiesiogiai netgi sukontaktuoti su uh, savo partneriais AKR regione. Na, ypač galime imtis, remtis tomis nuostatomis, kurios leidžia mums e, vystyti e, nacionalinės regioninės e, strategijas. Pežiūrint sustarimą, reikia taip pat daugiau konsultuotis visame kūrimo procese dėl regioninių ir nacionalinių strategijų. Dar vieną žodį dėl parlamentinių paritetinių parlamentinių asamblėjų darbo. Reikia dviejų sesijų, susitikimų. Vieną sesiją palikti tik tai būtų, na, toksai nelaimės signalų pasintimas mūsų šalims partneriams ir 25 sausio aš pateiksiu konkretų siūlymą paritetinės asamblėjos biurui. Na, tikrai turime siekti darnos ir veiksmingumo, dėl to reikia užtikrinti ir įgyvendinimo priežiūrą kad galima būtų tikrai tą vystimosi dimenciją labiau pabrėžti. Tikrai sveikinu, džiaugiuosi, ponas komisarė, dėl jūsų pasisakymą, nes jūs aiškiai pasakėte, kaip būsimas komisaras prekybos reikalams. E, imsite šio klausimo, tikrai ne, nedvėjoju dėl jūsų nuoširdumo. Jūs e, pažadėjote šitą vystimosi plotmę į, įtraukti į kotonų susitarimą. Reikėtų padėti labiau finansuoti AKR e, šalis, kad jos galėtų labiau kovoti su klimato kaitos keliamais iššūkiais. Ponas Deva, porą minučių. Kalbame ir kalbame apie tai, kad kovosime su skurdu ir pumpuoja 350 milijardų eurų tariamai kovai su skurdu. Kodėl mes akar politikoje verčiame kitus daryti tai, ko niekada nedarėme savo istorijoje? Bruselis ar e, Brabantas niekada nebūtų sukūręs e, tos gerovės, kurią susikūrė, veikdami taip, kaip mes dabar liepiame daryti AKR šalims. Pone Žoly įdomiai pastebė, kad iš tų šalių kapitalas išteka. Kodėl tas kapitalas nėra priverčiamas dirbti tose šalyse? Kodėl mes nekuriame tam sąlygų, kad būtų kuriamas darbo vietos ir gerovė? Kol mes neatsakysime į tuos klausimus, ponas pirmininkė, mes švaistome mokesčių mokėtojų pinigus, visiškai neprisidėdami, kad iš skurdo pakiltų bent vienas žmogus. Dėkoju e, ponui Dievai už trumpą pasisakymą. Ponas Cimer. Pone Cimer. Mano frakcija remia pateiktą pranešimą. Mes norėtume, kad jame atsispindėtų tokios problemos. Pavyzdžiui, klimato kaitos poveikis AKR šalims Tai susijęs su tuo, kad e, regioninės dėrybos su tomis šalimis e, greuna AKR šalių solidarumą. Taip pat e, AKR šalise reikalingos investicijos e, į viešai sektorių, tai turi paremti ES kreditų e, sistemą. Anksčiau mes žvelgėme į politinę to reikalo pusę, dabar žiūrime į parlamentinę pusę. Ir jokiais būdais nenorėtume, kad AKRES jungtinės parlamento e, asamblėjos e, posėdžiai e, vyktų tik vieną kartą. Pane Morvai, maisto konferencijų metu Afrikos delegatai iškėlė plakatą, kuriame buvo užrašyta Nemaitinkite Afrikos. Mes turime pagaliau suvokti, kad e, Afrikai nereikia pagalbos maistu, ji privalo tapti uh, sugebanti pati apsirūpinti maistu. Fermeriai, ūkininkai patys privalo turėti galimybę apsispręsti, ką auginti, ką pardavinėti vietos rinkoje. Čia susidurime su dviejų skirtingų tipų logika. Iš vienos pusės e, globalioji prekyba, iš kitos pusės apsirūpinimas savais maisto produktais. Mes remtume antrąjį elementą. Ponas Kačmarek. E, ponas pirmininkė, ponė komisar, antroji kotonų sustarimo peržiūra vyksta labai įdomiu laiku. E, mes dabar galime įvertinti, kaip sustarimas veikia sparčiai besikeisinčioje aplinkoje. Pastaruoju metu susidūrėme su ekonomikos, finansų krize, e, matome, kokie yra klimato kaitos padariniai. Na, o kalbant apie jungtinę parlamentinę asamblėją ir bandymus sumažinti jos posėdžių skaičių, turime pasakyti, kad Europos parlamentas visiškai nenorėtų, kad taip atsitiktų. Ir e, toks siūlymas yra svarbus, nes derintis dėl susitarimo peržiūros Nei jungtinė asamblėje, nei e, parlamentai, valstybių narių ir AKR narių parlamentai nebuvo įtraukti. Taip pat svarbu užtikrinti, kad regioninės sesijos nepakeistų jungtinės parlamentinės asamblėjos, nes būtent ji turėtų turėti spręsti dėl svarbiausių dalykų. Aš neturiu nieko prieš e, tai, kad vietos parlamentų vaidmuo stiprėtų. Apie tai kalbėjo Louis Michel. Ir iš tikrųjų e, bendroje APS e taryboje turėtų pasidžiauti ne vyriausybių atstovai, o parlamentų atstovai, nes parlamentams tenka labai svarbus stebėsenos ir vertinimo vaidmuo. Savai mes suprantama, e, mes turime išvengti funkcijų dubliavimuose. Taigi e, bendrosios EPS tarybos ir jungtinės parlamentinės asamblėjos sinergija išlieka labai svarbiu dalyku. Kotonų sutarimo 13 straipsnis nebuvo peržiūrėtas nuo 2000 metų. Jis susijęs su labai jautriu klausimu - dialogu tarp ES ir AKR šalių dėl migracijos, e, vienodų požiūrių į imigrantus, gilumis, giluminamis migracijos priežastomis, readmisija ir tai šie du aspektai labiausiai turi būti sprendžiami ES. Labai trūksta bendros migracijos politikos O, o, ta, o to juk siekia ES. Ir dėl, tos, dėl to trūkumo 13 straipsnis faktiškai gali patapti, na, tokiu nelegalų raganų medžioklę nustatančių straipsnių. Tai sukūrė netoleruotiną humanitarinę situaciją ir, na, įduoda visus ginklus į rankas tiems, kurie nori sustiprinti, sugriešinti 13 straipsnį ir kovoti su nelegalia migracija. Tie, kai kuriuose šalise ta nelegalų medžioklė vyksta atvirai ir be jokių skrupulų. skrupulų. Mes neturime bijoti dabartinės krizės ir turime prisiminti visas sinergijas, kurias sieja migracija ir vystimasi. Jeigu ta šalis norime, kad atsistotų jos ankojo ekonomiškai, mes, mums taip pat reikės ir migrantų kad galėtumėm patys susidoroti su mus, na, palietusią krize. Todėl turime skatinti legalią migraciją ir tai yra vienintelis saugiklis, leidžiantis išspręsti tą nepakenčiamą situaciją, nuo kurios kenčia netgi ir mūsų šalis. Ačiū. Rinaldi, Grazie, pre... Grazie, Ponas Rinaldi, vieną minutę. Ačiū, ponas pirmininkė, komisarė, kolegos. Ne, kaip liberalai mes norėtumėm pasinaudoti Okotonų sustarimo peržiūrą, kad galėtumėm modernumo šiek tiek pasiūlyti ir joms pritartų tikiuosi AKR šalis. Ir modernumą aš turiu, sakydamas, turiu galvoje naują politiką, kuri daugiau laisvės duotų. Turiu galvoje laisvę visų pirma, kuri leistų išsilaisvinti nuo biurokratijos, nuo kurios tie vis dar kenčia AKR šalis ir kuri vis dar yra didžiulė kliūtis ekonomikos raidai. Laisvė yra galimybė netgi, tarkime, studentams išvykti studijuoti į užsienį. Ir reikėtų taip pat pasinaudoti peržiūros progą, kad galėtumėm užtikrinti tą ambicingą studijų mm, stipendijų projektą. Taip pat paskatinti informacinius projektus, kad internetas taptų e, AKR šalių savastimi. E, Taip pat reikėtų užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą, kad galėtum išspręsti kai kurias na, interferencijas, kurias paminėjo ponė Dekaiser, e, na, kilančias iš dvišalių susitarimų. Jaundė ir Lome susitarimuose buvo avangardinės mintis iškeltos, o dabar reikėtų ir naujų iššūkių nepabijoti, kad galėtum juos išspręsti. Ačiū, ponė Medelcheva, jums pusantros minutės. Ponas pirmininkė, komisarė, suprama sveikinu kolegę Žaly, nes jos pranešimas tikrai puikus, tikrai, kotenų sutarimo peržiūra tikrai turi būti ta puikia proga padaryti išvadas tam tikras ir pasiūlyti e, sprendimus, kad galėtumėm pagerinti <clears throat> šio sutarimo poveikį. Na, Reikia aiškiai išsikelti prioritetus, tai labai svarbu. Turiu tris mintis. Visų pirma, reikia patikslinti politinio dialogo turinį. Mes neturime pamiršti taikos stiprinimo, konfliktų sprendimo svarbos, tačiau reikia, kad dabartinės priemonės taptų veiksmingos, kad kova su e, smulkiaisiais ginklais ir e, narkotikų priekyba būtų veiksminga. Antras dalykas Reikia lankstaus ekonominio susitarimo, kuris padėtų šiam regionu, kuris paskatintų žemės ūkį, jaunimo užimtumą ir e, atsinaujančio energijos šaltinių dėgymą. Šitas tarimas turi būti realistinis, na ir institucinis E, institucinė sistema yra svarbi. Tai padėtų sustiprinti antrąjį sustarimo ramstį, sustiprinti jungtinės asamblėjos ir nacionalinių parlamentų vaidmenį, e, sustiprinus šios vaidmenis padėtų įdėkti daugiau demokratijos ir staigumo. Bet kuri nauja priemonė ar pakeista priemonė turėtų remtis pagrindiniais susitarimo principais ir ypač mes turime nepamiršti pagrindinio mūsų tikslo, tai yra E, skurdo panaikinimo ir tuo pačiu turime prisidėti prie tvarios plėtros ir prie AKR, na, tokio progresyvaus įtraukimo į pasaulio ekonomiką. Ačiū ir sveikinu. Dabar ponas Kešman, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė, trumpumas e, yra išminties šaltinis. Dėkuoju pranešėjai, dėkuoju komisijai. Labai svarbu, kad dėrybose e, būtų dar kartą pabrėžtas e, nediskutuotinų e, žmogaus teisų gerbimo principas. Taip pat būtinai reikia pabrėžti nediskriminacijos būtinybę. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės tokių nuostatų nenori, bet parlamentui tai yra gyvybiškai svarbu. Mes matėme, kad uh, žmogaus teisės dalinai eroduoja ir dažnai dėl to, kad tai kai kam politiškai pravartu. Kalbant su AKR šalmis ir santykius, ir apie santykius, e, su jomis, e, ponė komisarė, aš norėčiau pasakyti, turint galvoje, kad jūs čia dabartinėje e, savo pozicijoje dalyvaujate paskutinį kartą, kad e, mes tikimės, kad jūs ir toliau laikysitės svarbiausių vertybių ir link jums geriausios sėkmės. Pane Karvaliu. Šis kotonų sustarimo persvarstymas yra susijęs su labai svarbiais klausimais susijusiais su uh, tvaria plėtra. Klimato kaita, energetinis saugumas, švietimas yra nepaprastai svarbus AKR šalių vystimuisi. Pasaulinis atšilimas galbūt atveria ir galimybių. Energijos ištekliai, kuriais e, didžiuojasi to šalys, gali padėti joms žengti energetinio nepriklausomumo keliu ir tokiu būdu padėti susidoroti su pasaulinė krize. Taip pat investicijos į švietimą yra ypatingai svarbios kovojant su skurdu, nedarbu, emigracija ir protų nutekėjimu. Tai taip pat prisidės prie tų šalių ūkio konsolidacijos. Na ir pagaliau būtina paminėti mažas e, salų valstybės, kurios yra ypač pažeidžiamos šią prasme. Kotonų E, sustarimo įgyvendinimas e, turėtų atsižvelgti į Mauricijaus ir Barbadoso susitarimus, kuriuose kalbama apie specifines e, nuostatas padedančias vystytis mažoms salų valstybėms. Ponas Fejo. Pone pirmininkė. Europos parlamento prašoma pareikšti savo nuomonę apie kotonų sustarimo antrąją peržiūrą. Tačiau prieš tai noriu paminėti tuos sunkumus, su kuriais susidūrė Haitis. Tai reiškia, kad tarptinė bendruomenė būtinai turi imtis veiksmų. Šią progą aš norėčiau pareikšti užuojotą tiems, kurie prarado savo gyvybės šios katastrofos metu. Kotonų susitarimas e, yra pagrindų susitarimas, kuris leidžia AKR ir ES šalims drauge e, reaguoti į iškylančias globales problemas. 2001 m. persvarstymas žengia tinkamą likmę, bet dar daug ką reikia nuveikti ekonomikos krizėje, maisto, trūkumas, klimato kaita, visa tai nauji iššūkiai, kurie turi būti neužmiršti naujajame persvarstime. Aš e, labai noriu e, tikėtis, kad Europos parlamentas e, pritars dar didesniai paramos AKR šalims sistemai. Ponas Mauro, pusantros minutės. Ačiū, panas pirmininkė. Šitas antras, ant, antras persvarstymas sustarimo, jo tikslas turi būti padidinti, na, tokią atsakomybės kultūrą. Sunku jį peržiūrėti, sunku tai padaryti be nacionalinių parlamentų bei visuomenės paramos. Neįmanoma netgi politiką plėtoti atitinkančią bendruomenių poreikius, jeigu tos bendruomenės nedalyvauja tos politikos kūrime. Nu, humanitarinė pagalba, 300 milijardų, kurie buvo išleisti per 40 pastarųjų metų, jokio poveikio neturėjome, jeigu pažvelgsime į Afrikos kontinento augimo skaičius. Tai tikrai apokaliptinis scenarius tarptautinė bendruomenė turi tai suprasti ir pamėginti besivystančiam šalims parodyti, kad jų problemos yra mūsų problemos, kad jos liečia ir mūsų bendruomenę ir kad mes kartu su vietos institucijomis norime jas spręsti, rasti sprendimus, teisėtus, teisingus ir ilgalaikius sprendimus. Na ir galiausiai leisiu savo pabrėžti, kad investavimas į žmogiškai kapitalą reiškia pastangas suprasti, kad pagrindinis augimo šaltinis yra tie žmonės, kurie gyvena skurdė. Jiems patiems priklauso na, stengtis išeiti iš to skurdo ir padėti savo žemynui. Mes tik turime padėti jiems surasti tų priemonių. Na tai mūsų pačių interesas, taip pat ir mūsų e, piliečio ateities labai turime tai daryti. Juk pagalba tai ne tik pinigai. Reikia taip pat atsižvelgti na, reikia geriau išplėtoti mūsų pačių strategiją. Ačiū. Pone Roitova, jums pusantros minutės skirta. Pane komisarai, važinį kolegovą. Ačiū, ponas pirmininkė, komisarė, kolegos. Aš vėl norėčiau pakritikuoti tai, kad primant sprendimus dėl pagalbos vystimosi, nacionaliniai parlamentai, besivystančių šalių ir nevyriausybinės organizacijos nėra įtraukiamos į šį procesą, neturi prieimo prie strateginių dokumentų. Iš naujo peržiūrint kotonų susitarimą reikėtų ištaisyti, ištaisyti šitą klaidą ir šiame naujame susitarime reikia vėl įtraukti įsipareigojimus, vyriausybės įpareigojimus, sukurti mokestinę sistemą, kuri galiotų atitinkamose valstybėse. Tai svarbu ir ES, ir AKR valstybėms. Reikia, kad AKR valstybės galiausiai turėtų standartizuotą mokestinę sistemas, kad surinktų tuos mokesčius, kurių reikia e, na, vystimusi užtikrinti. Reikia taip pat kovoti su mokesčių vengimu, nelegaliu kapitalo nutekėjimu, turto nutekėjimu ir Aš reikalauju, kad tarptautinėse susitikimuose taip pat būtų teisinių nuostatų įpareigojančių dėl žmogaus teisų. Tai svarbu ne tik tai sustarimuose su EKR valstybėmis. Gaila, kad ponios Žoly pranešime nėra tokios, tokio reikalavimo. Aš kreipiuosi į komisiją ir į, pir, į Ispaniją, kad jos ištaisytų šią klaidą. Ačiū. Now, Pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą nori pasakyti šeši kalbėtojai. Pirmasis ponas Nikulesku. Dėkoju. Pirmininkė, pane komisijos nariai, pranešimas, apie kurį kalbame šiandieną, yra susijęs su kotonų sustarimo peržiūra. Negalime kalbėti šią temą neperžiūrėdami reikalų susijusių su žemės ūkiu. ES e, neturi tapti reguliuotojų globalinėje rinkoje. Būtina, kad e, žemės ūkio gamybos lygis ES išliktų tame pačiame lygyje. Tai atitinka ir AKR šalių interesus. Maisto saugos E, problemos besivystančiose šalise taip pat yra susijusios e, su ES bendraja žemės ūkio politika. Ačiū, ponė pirmininkė, aš noriu paremti tą puikų ponio Žalį pranešimą. AKRS partnerystė yra dar labiau reikalinga nei bet kada. Ir ta tragedija, kuri dabar vyksta Haityje, tikrai rodo, kiek svarbi ta mūsų partnerystė, kad ją reikia stiprinti. Ir ypač aš norėčiau kreiptis į komisarą, kuris šiandien sakinga už vystimas, o rytoj beveik už komercijos reikalus. Ir aš turiu tris pasiūlymus jums. Visų pirma, kaip jau pasakė kiti kolegos, kad reikia į, e, kalbėti apie išsaugoti du metinius, kasmetinius susitikimus ir nesumažinti jų iki vieno. Ir galbūt partnerystės, ekonominės partnerystės susitarimus padaryti, kad jie būtų kontroliuojami pagal AKR E RS e susitarimą, o ne vien tik tai pagal ekonominę logiką. Ir kad parlamentas turėtų atsakomybę už kontrolę, kuri būtent ir išplaukia iš ekonominių susitarimų partnerystės. Ačiū dabar, ponas Ferreira, vieną minutę. Ponas pirmininkė, komisarė, mėly kolegos, kodėl naujo sustarimo peržiūrėjimas? turi vykdym, būti vykdomas taip, kad ES politika pasikeistų. Politika turi būti orientuota taip, kad bendradarbiavimas, solidarumas sutvirtėtų su AKR valstybėmis. Yra daug įvairiausių mechanizmų, kurie padeda šiom šalims mm išlikti toje pačioje sudėti, iš, jų išorinė skola kelis kartus jau buvo padengta, bet tai nepadeda joms išbristi iš krizės, iš, iš skurdo. Na, visa tai turi neigiamų padarinių visai sistemai. Aš manau, kad reikia kitos linijos laikytis. Reikia naujų santykių su šiomis valstybėmis, kurios, na, iš esmės labiau priklausomos nuo daugia nacionalių bendrovių įnorių ir įgeidžių, o ne nuo kažkokių kitų veiksnių. AKR valstybių po, poreikiai turi būti gerbiami ir tie tikslai, kuriuos išsikelia, taip pat turi būti gerbiami. Ačiū, ponas Oro, vieną minutę. Punkt 31 des vorliegenden. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, pranešimų projekto 31 punktas e, yra beprasmis. Aš e, pasakau taip pat prieš sustarimus dėl žmonių gražinimo. Iš tikrųjų reikia, kad tarptautiniai sutarimai tuo klausimu būtų tobulesni Bet e, mes e, kaip tik turėtume stengtis, kad e, prieiga prie vizų AKR šalių piliečiams lengvėtų. Mes visų pirma turėtume užtikrinti, kad žmonės nenorėtų išvažiuoti iš potencialaus skurdo valstybių, kad jos nebebūtų tokios skurdžios. Dėkui, pirmininkė. Šiandien po pietų jau svarstėme katastrofišką padėtį Haityje ir kalbėjome apie tai, kaip galėtume kuo geriau padėti aukoms. Aš manau, kad tai gera proga prisiminti susitarimus su šalimis, kurios susiduria su dideliais e, ekonominiais sunkumais ir kurios dažnai patiria tokias gamtinės katastrofas kaip Haiti. Aš turiu galvoje skurdžia šalis, kurios kenčia nuo lygų, kur humanitarinė krizė yra norma, o ne išimtis. Tad visų pirmiausia, mes turėtume gerbti ir prioritetą suteikti žmogaus gyvybei, o ne pelnai. O ne pelnui. E, todėl reikia kuo galint greičiau išspręsti visas techninės problemas, kad galima būtų išspręsti humanitarnės krizės klausimą. Herr Präsident, wenn man an die Karibik denkt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie Karibų valstybės, e, įsivaizduojame keletą dalykų. Visų pirma, saubingą situaciją Haityje. Šiame parlamente dirbu jau a, gana ilgai ir man kyla dar vienas vaizdas Europos parlamento narių, kurie per jungtinės asamblėjos sesijas maudosi šiltoje jūroje. Aš manau, kad e, galėtume turbūt apsispręsti ir sumažinti e, asamblėjos posėdžių skaičių. E, tada sutaupytus pinigus galėtume iš tikrųjų išleisti naudingiau. L'Assemblea CP. Ačiū pirmininkė. Akar asamblėja yra labai svarbi šiuo laikotarpiu, kuomet globalizacija tikrai suskaidė pasaulį į šalis gamintojas, produktų gamintojas ir šalis idėjų kūrėjas. Na, viduržėmio jūros regionas yra šio, šių dviejų pasaulių mainų centras. ES turi prisitaikyti prie naujos tikrovės ir taip pat su Italijos Respublikos prezidento pagalba, kuris remia šią idėją, reikėtų sukurti kažkokią, į, įvesti kažkokį tai fiksuotą, nulatinį, kasmetinį posėdį, susitikimą arčiau to regiono, pavyzdžiui, Neapolėje, ką siūlo mūsų prezidentas. Reikėtų aptariant sustarimą pakalbėti ir apie šį pasiūlymą, nes jis padėtų priartinti Europą prie piliečių ir Italijos pietuose rengiant tokį sustikimą, tai būtų tikra logistinė Europos platforma e, judant link viduržėmė juos regiono. Ačiū, ponas Vaicehovskis. Vienam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pozwoliłem poprosić. Panie pirmininkė, paprašiau žodžio išgirdęs tai, ką pasakė ponas Nikulesku. Noriu pritarti jo mintims. Mūsų ekonominiuose santykiuose su kitomis šalimis, tame tarpe ir AKR, visų pirma turime žiūrėti į maisto saugą. Taip kaip ją suprantame čia, ES. Patirties čia turime. Buvo įvykdyta cukraus rinkos reforma draugės OKR šalimis bet dėje padėti ES ji pablogino. Tad būtinai reikia prisiminti apie maisto saugą, maisto saugą čia Europoje. Dabar pabaigai žodis ponui Degucht. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, kalba, kalbant apie GSP ir GSP plus, tai yra e, bendrosios preferencijos sistemas. Tie dalykai yra įtraukti. A, a, e, nieko neturime a, e, prieš, kad šios sistemos atsispindėtų kotonų sustikime, bet turime prisiminti, kad tos sistemos yra viena, vienašališkos, tuo tarpu, kai kotonų sustikimas yra daugia šalis. Tai tiesiog padarytų tą sistemą sudėtingesnę. Na ir ta praktika, pagal kurią siūlyma mm, du susitikimus metinius rengti, jie turėtų išlikti, aš irgi taip manau. Komisija remia šitą požiūrį, tačiau galbūt galėtumėm susitarti, kad, jei įmanoma, šie posėdžiai, regioniniai posėdžiai sutaptų su vienu iš dviejų plenarinių posėdžių, nes kitaip tikrai su visais parlamento posėdžiais, kitų parlamentų sustikimais, na, tikrai kalendorius tampa labai perkrautas. Dėl to ta mintis dvi, du plenarinius posėdžius renkti, aš jai pritariu, tačiau tuomet pasirenkime kažkaip tai, tai pasitenkime kažkaip suderinti ir regioninių posėdžių uh, organizavimą kartu su plenariniais posėdžiais. Na, taip pat yra dar kai kurie kalbėtojai, kurie kalbėjo uh, apie partnerystės, ekonominės partnerystės susitarimų pobūdį. Na, šiuo klausimu mes esame jau kaip ir susitarę, sutarėme. Tačiau reikėtų kalbėti apie vystimosi partnerystės susitarimus. Ir šią diskusiją reiktų rengti su AKR šalimis tokiu pobūdžiu, nes tokiu būdu ši diskusija taptų atviresnė. Bet kokiu atveju, jei parlamentas tam tikrų metų patvirtins, tarkime, naująją komisiją ir aš joje dirbsiu pagal tą, tuos įgaliojimus, kurie man kol kas ateitie bus lik priskiriami, tai aš pasistengsiu daryti viską, kas įmanoma, kad šie susitarimai na, būtų sėkmingi. Ir taip pat pasistengsiu dalyvauti asamblėjos sesijose, jungtinės asamblėjos sesijose. sesijose. Taip pat buvo klausimų dėl mokesčių dalykų. Manau, kad aš jau atsakiau savo pradinėme pasisakymė juos faktiškai. Ir aš tikrai manau, kad yra svarbu, kad šis klausimas taptų esminis mūsų diskusijose su AKR valstybėmis ir taip pat tarp mūsų. Nes, na, rimtai, žvelgime į tai ir manau, kad Ispanija, pirmininkausianti ES, rimtai žvelgia šitą dalyką, jei mes iš tikrųjų norime kažką padaryti, išspręsti, tai tuo pačiu turime mes patys turėti drąsos į savo bendrovės, iš savo bendrovių veikiančių AKR valstybėse kažko pareikalauti, nes problema ypač kyla. Būtent galbūt kyla santykiuose būtent tarp ES ir jos pačios bendrovių, pramonės įmonių veikiančių AKR besivystančiose valstybėse. Aš supratau, kad Ispanija į tai tikrai atsižvelgs ir pateik, pateiks kai tam tikrų iniciatyvų. Šio klausimu, kas dar? A, imigracija. Kalbant apie migraciją, tai iš tikrųjų abi šalys nori atnaujinti 13 straipsnį susijusi su migracija. Komisija, e, komisija pateikė E, gerai subalansuotą pasiūlymą, kur kalbama apie migraciją, apie nelegalią migraciją, e, legalią migraciją ir gražinimą. Dėrybos e, dar tebe vyksta, mes optimistiškai žvelgiame į galimybę surasti susitarimą, jeigu išliks trys mano paminėti elementai. Ponas Kešmenas pasisakymė kalbėjo apie diskriminavimą. Pono Kašmano salėje šiuo metu nėra, manau, kad jis visiškai teisus. E, seksualinė orientacija yra vienas iš elementų, kuris atsispindi komisijos pasiūlyme, e, bet e, jūs turbūt taip pat žinote, kaip ir komisija, kad kai kuriuose AKR šalyse homoseksualizmas yra draudžiamas įstatymu. Neseniai e, girdėjome Burundžio ir Ugandos pasisakymus. Šiuo klausimu kėlėme tuos klausimus, nes jie priminėjo diskriminuojančius įstatymus, tačiau e, situacija yra e, sudėtinga ir e, pirma, pirmoji galimybė, žinoma, yra, kad jeigu tekstas bus e, ypatingai e, griežtas, susitarti nepavyks. O antras e, variantas būtų pasirinkti e, mažiau e, specifinį, specifinės formuluotės, bet tuo pat metu užsiminti ir apie seksualinę orientaciją. Pane pirmininkė, aš manau, kad sureagavau į, daug, į daugumą pasisakymų, bet kuriuo atveju Pernelyg ilgai jau kalbėjau, už tai ir atsiprašau. Pirmininkas, dėkoju ponui Degucht, dabar žodis poniai Džioliai. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Įsigaliojus kotonų sustarimams, skurdas neatsitraukė. Mums nepavyko įgyvendinti savo vystimosi misijos, todėl reikia kažką keisti per šitą antrąją peržiūrą reikia keisti. Ir aš džiaugiuosi galėdama konstatuoti, kad pakankamai stiprus konsensusas čia yra skelbiamas tam, ką aš siūlau. Ir viena, vienas iš būdų, kuriuos mes savo rankose turime e, veikdami prieš skurdą, yra būtent kova su mokesčių rojais ir reikia šią priemonę pasinaudoti, kad padarytum tai, ką galime padaryti. Mes Europos Sąjungoje, pačioje Europos Sąjungoje ir AKR regione priversti daugia nacionalinės bendrovės kiekvienoje šalyje deklaruoti, ką jos kokį pelną gauna ir kokius mokesčius sumoka. Tai būtų tartautinis reikalavimas. <clears throat> Tačiau prieš šitą reikalavimą paskelbiant tarptautiniu mastu praeis daug metų. Todėl pasinaudok, išnaudokime tas mūsų turimas galimybės pagal šį sustarimą, kad šią taisyklę įdėktumėm pas mus. Todėl aš prašau nepritarti pakeitimui 16, 16 daliai pateiktam ir išsaugoti originalią šios dalies redakciją, kad mes galėtume išsikuopti pačius savo namus. Taip pat Ką dar mes galime padaryti, tai yra pareikalauti iš savo e, investicijų banko veikti, kovoja, kovoti su mokesčių rojais. Mes turime uždrausti vystimosi fondų investicijas į tas bendrovės, kurios ne panaudoja pelno tose šalise, kuriuose jos gauna to pelno, o panaudoja jas investicijoms į mokesčių rojus. Pavyzdžiui, turiu galvoje vieną įmonę, kuri 46 milijardus dolerių <clears throat> pelno gavo ir iš to investicijų iš tų gavo. Ir dėja, <clears throat> ta investicija pagerino ne e, kažkieno kito gyvenimo, o tik tai tos įmonės akcininkų gyvenimo. Netidėkime šitų veiksmų rytoj, veikime bent jau tom dviem plotmėm iš karto. E, kita vertus yra principai, kuriems mes negalime pritarti, kur, dėl kurių mes negalime nusileisti. Tai žmogaus, žmogaus teisės, migrantų teisės. Ir tikrai primiktinai prašau išsaugoti 31 straipsnio mano siūlomą tekstą ir neišbraukti iš ten e, na, to protesto išreiškiamo prieš dvišalius sustarimus nes realiai tai yra faktiškai migracijos trautų eksternalizavimas. Ačiū. Dėkuoju poniai Žioly, dėkuoju visiems, diskusiją baigiame, balsuosime rytoj. Kitas darbo tvarkės punktas. Žodiniai klausimai tarybai ir komisijai procesinės teisės baudžiamuosiuose procesuose. Pirmiausia pasisakys baronienė Latford.